Um, Kolegos, ponios ir ponai, prašyčiau jūsų dėmesio. Mūsų laukia tikrai ilga diena. Dirbsime taip pat ir rytoj. Taigi, neturėtume ilgiau dėlsti ir dėlėtų pradėti posėdį. Taigi, pradėkime nuo darbo tvarkės tvirtinimo daugelis politinių frakcijų pateikė prašymą atidėti penktąjį darbo tvarkės punktą. Tai yra balsavimą dėl ES ir Korejos laisvosios prekybos susitarimo dvišalės apsaugos sąlygos. Taigi, vietoj penktojo darbo atvarkės punkto mes aptarsime 20 darbo atvarkės punktą, tai yra patį e, ES ir Korejos laisvosios priekybos susitarimą ir išklausysime mūsų pranešėją Robert Steady. Ar nebus prieštaravimų? Jeigu ne, tai darbo atvarkė yra patvirtinta. Turime Birželio pirmos dienos vykusio posėdžio protokolą. Jie taip pat, jis taip pat yra tvirtinamas, jeigu nėra prieštaraujančių ir jeigu tokių neatsiras iki šio posėdžio pabaigos. Pirmininko pranešimai. Susirašinėjimas yra įtrauktas į jūsų dokumentų aplanką. Šios dienos posėdis, kaip dažnai, bus transliuojamas, išskyrus žinoma vieną dalį, tai yra koordinatorių posėdį, tai bus uždaras posėdis. Aš norėčiau pasveikinti ponę Eleną Holdorf Forerą ir poną Trai, administratorius. Pone Haldorf keičia Michael Sopping, kuris išėjo iš sekretoriato ir perėjo dirbti į Vašingtoną, Junktinėse valstijose, o ponas Benjamin Rey pakeis ponę Mercedes Rodrygės, kuri išėjo motinystės atostogų šešiems mėnesiams, taigi sveikinu jūs abu viso komiteto vardu. Dabar pereikime prie ketvirtojo darbo atvarkės punkto. Kalbėsime apie ES ir Korejos laisvosios prekybos susitarimo dvišalę apsaugos sąlygą, svarstysime pakeitimus ir jau nusprendėme, kad šiandien dėl šio pranešimo nebalsuosime, balsavimas atidedamas rytojui. O šiandien, kaip sakiau, svarstysime pakeitimus. Taigi dabar suteiksiu žodį kolegai. Kaip žinia, buvo iškilę teisinių sunkumų. susijusiu su regioniniu apsaugos priemonių taikymu. Mes kreipiamės į teisės tarnybą, prašydami jos pateikti nuomonę. Ir Norėčiau sužinoti, ar ponas Pasus atvyko į posėdį, atrodo, kad jo dar nėra. Tačiau turbūt yra teisės tarnybos atstovų su mumis. Ir netrukus aš atstovai perduosiu žodį. Poniai Gočiai. Kad ji galėtų pristatyti teisės tarnybos nuomonę dėl regioninio apsaugos priemonių taikymo. Prašom. Ačiū pirmininkė. Mm, į mus buvo kreiptasi, klausant, ar galima taikyti regioninės apsaugos priemonės. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad susitarimu priemonės yra taikomos vidaus pramoniai ir vidaus gamintojai. Komisija savo pasiūlyme pateikė apibrėžimą, kuriame sakoma, kad reglamentas taikomas ES pramoniai, jos gamintojams, kurie ES teritorijoje gamina panašias prekes arba tiesiogiai konkuruojančius produktus, arba tiems sąjungos gamintojams, kurie bendrai pagamina didžiąją dalį sąjungoje pagaminamų panašių ar tiesiogiai konkuruojančių produktų. Taigi klausimas yra toks. Ar galima būtų pritaikyti dvi šalės apsaugos priemonės, jeigu iškyla sunkumų viename ar keliose ES regionuose. Kalbant teisinę kalbą, vykdant tarptautinius susitarimus, institucijos turi užtikrinti, kad nebūtų taikomos priemonės prieštaraujančios atitinkamiems teisėms aktams. Ir svarbiausia, yra užtikrinti, kad nebūtų galima taikyti priemonių, kurios sumenkintų trečiųjų šalių dalyvaujančių dėrybose teisės. ES dėrėjosi dėl susitarimo su Koreja ir čia mes kalbame apie vidaus pramonę ir ji apima ES vidaus rinką kaip tokią ir Korejos Respublikos rinką. Tačiau, kadangi vidaus pramonė, vidaus gamintojai nėra apibriešti susitarimuose, galima būtų teikti, kad priemonės gali būti taikomos arba visoje ES, arba jos regionuose. Mes peržvelgėme įvairius pavyzdžius ir nustatėme, kad tokių atvejų buvo ES, pavyzdžiui, e, taikant e, reglamentą dėl ekonominių partnerystės susitarimų. Jeigu tokio pavyzdžio nebūtų buvę ES, jis labai primena ES ir Korejos susitarimą, kurį dabar svarstama. Taigi norėtume pabrėžti du dalykus. Pirmiausia, reikėtų pažiūrėti į e, laisvosios prekybos susitarimo ginčių sprendimo aspektus, ginčių sprendimo mechanizmą, kadangi Korejos Respublika čia galėtų iškelti savo pastebėjimus. Ir antras dalykas yra toks, kad regionės apsaugos priemonės galėtų iškraipyti tam tikrą dalimi vidaus rinkos funkcionavimą. Taigi Mes, teikdami savo nuomonę, rekomendavome štai ką. Jeigu komitetas nuspręs patvirtinti regioninės priemonės, turėtų nustatyti, kad jos būtų taikomos laikinai ir išskirtinėmis aplinkybėmis ir kad tokios priemonės būtų taikomos taip, kad kuo mažiau pakenktų vidaus rinkai. Taigi mūsų pagrindinis patarimas yra toks, kad regioninės priemonės būtų galima taikyti, tačiau išskirtiniais atvejais. Tiek norėjau pasakyti, tikiuosi, kad aiškiai išsireiškiau, dėkoju. Pone pirmininkė, jeigu bus daugiau klausimų, tikrai juos pasisengsiu atsakyti. Ačiū. Dėkoju Teisės tarnybai už šią paremtą nuomonę, kuri patikina tam tikru lygių regioninės apsaugos priemonės įtraukimą. Ar kas nors norėtų paklausti teisės tarnybos atstovės? Uh, no requests, I... Matau, kad niekas nenori paklausti. Ne, vis dėlto. Jūs... Uh, Pone pirmininkė, galbūt teisės tarnyba galėtų paaiškinti kaip regioninės apsaugos priemonės taikymas atrodys realybėje. Ar tai reiškia, kad vienai valstybei nariai bus numatytas tam tikras muitų režimas, ar tas režimas bus taikomas visai ES remiantis vienos valstybės narės situaciją? Yeah fact, exact... Iš tikrųjų, tai yra tai, kodėl mes sakome, kad tai turi būti išskirtinė priemonė. Mes e, netaikome specialiųjų skirtinių apsaugos priemonių visoms valstybėms narėms, jei tai iškreiptų bendrąją rinką. Štai kodėl tokia sąlyga, išskirtinė sąlyga yra numatyta ir jai taikyti reikia išskirtinių aplinkybių. Štai kodėl mes sakom, kad ta apsaugos priemonė turėtų būti laikina ir išskirtinė. Ačiū labai. Dėl teisinio pagrindo nebėra jokių abejonių. Komiteto nariai nutars, kaip bus taikoma ir kada bus taikoma ši dvišalė apsaugos priemonė. Dabar perduosiu žodį ponui Pablo Zalbai, kuris supažindins mus su pakeitimais. Ačiū labai. Noriu padėkoti visiems už pateiktus pakeitimus, vyko daug dvišalių ir daugio šalių susitikimų, sulaukiau tikrai didelės pagalbos rengdamas savo nuomonę. Be to, aš e, manau, kad e, ir kitos frakcijos, ne tik tos, kurios, kuriams priklauso mūsų uh, komiteto nariai pritars šiai nuomonėje. Mes ištaisėme daugelį klaidų. Pirmiausia, 42 pakeitimas taiso ketvirtąjį pakeitimą dėl komitologijos. Sutarėme dėl šeštojo kompromisinio pasiūlymo pono Zanės ir Haifi e, kuriame numatytas, e, numatytas aplinkybės, kada prasideda tyrimas. Taip pat pat tikslinome konkuruojančių produktų apibriežti 44 pakeitimas, 45, 46 pakeitimas ir 47 pakeitimas. Mes manome, kad e, šis išaiškinimas ir dabar pateikiama apibrieštis yra tinkami. Dabar penktasis kompromisinės pakeitimas e, numato, kada prasideda vertinimai ir tyrimai. Mes teigiame, kad e, įmonės rinkos dalis turi būti mažiausia 25 procentai visoje bendrojoje ES rinkoje. Šioje, e, šiame pakeitime yra numatyta, kada prasideda tyrimai kaip jie pradedami. Tada daugelis pakeitimų susijęs su um, automobilių pramonė. Pirmiausia, 81. Manau, kad šį pakeitimą taip pat galėtume remti. Manau, kad mm, mes privalome stengtis, kad šiame reglamente visi sektoriai būtų traktuojami vienodai, nebūtų diskriminacinio požiūrio. Negalime ginti vien automobilių pramonės, tačiau turėtume prisiminti ir darbo vietas susijusias su šia pramonė. E, taip pat yra pakeitimų susijusių su um, muitų lengvatomis 50, aš, aš tviršau, 85 pakeitime yra numatytos muitų lengvatos, jų taikymo atvejai dėl e, prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondų. Taip pat yra pakeitimas, kurį pakeitė Suska ir kiti nariai. 43 pakeitimas pakeista, pateiktas pono Langeno. Taip pat pateikta pakeitimų dėl laiko grafiko. Manau, kad turėtume čia labai nusekliai patikrinti ypač apsaugos sąlygų taikymo uh, laiko grafikus, nes e, jo labiau, kad e, teisės tarnyba pabrėžė, kad pakeitus e, šiuos straipsnius mes tiesiog galime pažeisti ir patį reglamentą. Taip pat yra ir pasiūlymų susijusių su at... grėsmės apibriešties savoka. Septintasis pakeitimas Jame numatoma, kad grėsmės e, savoka dar nėra baigtinė, yra numatyta, kad priemonės yra laikinos. Kitas klausimas dėl produktų, e, kuriuose yra daug sudedamųjų dalių iš kitų nei ES valstybių narių. Taip pat yra pakeitimas, kuriuo siekiama sukurti elektroninę platformą. Ši mintis įtraukta į dešimtąjį pakeitimą pono Langino. Čia kviečiama pasinaudoti interneto platformą ir ją, joje kaupti įvairius duomenis dėl regioninės apsaugos sąlygos ir komitologijos procedūros. Mes išklausėme teisės tarnybos poziciją šiuo klausimu. Dėl regioninių apsaugos sąlygų taikymo 50 51, 61, 62, 69 pakeitimai. Jūs kalbėjote apie regioninę apsaugos sąlygą. Žinote, kad e, šiuo reglamentu ir siekiama numatyti regioninę apsaugos sąlygą. Tuo tarpu teisės tarnyba pabrėžė, kad e, regioninė apsaugos sąlyga turi būti taikoma tik išskirtinėmis aplinkybėmis. Todėl mes siūlome likti prie mūsų septintojo pakeitimo E, keičiančio 17 straipsnį, čia kalbama apie konkrečius sąjungos regionus ir jose susidariusias aplinkybės reikalaujančias imtis priemonių. Taip pat e, pabrėžiamas ir parlamento vaidmuo priimant e, sprendimą. Mes siekiame, kad Europos parlamentas E, turėtų tas pačias teisės kaip komisija ir taryba ir todėl kolegės ir kolegos turime laikyti savo labai nuseklios pozicijos. Ačiū, tiek norėjau pasakyti. Mm. Bert Lange. Langin. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjui, todėl kad Mes iš tiesų dirbame labai konstruktyviai ir sutarėme dėl septynių svarbiausių klausimų, dėl kurių e, tikiuosi bus galima balku, balsuoti ir rytoj. Pirmiausia, mes norime, kad e, muitų lengvatų nuostata būtų įtraukta į dvišalės apsaugos sąlygos nuostatas. Turime trečiąjį straipsnį 29 straipsnio pakeitimus. Aš tikiuosi, kad prieš įsigaliojant muitų lengvatų nuostatoms jos bus integruotos į dvišalės apsaugos sąlygos taikymo sąlygas. Kitas dalykas, mes kalbame apie netarifinius e, prekybos barjerus. Juos turime taip pat tinkamai reglamentuoti, Taip pat reikia nepamiršti ir e, socialinių apsaugos priemonių, ypač tais atvejais, kai jos taip pat gali iškreipti rinką. Ketvirta, mes daug dėmesio skiriame e, ypatingosiams ekonominėms zonoms e, ir ypač teikdami, kad jei atsiranda tokių naujų zonų, reikia keisti ir teisės aktus. Penkta, turime reikalauti tikslių statistinių duomenų, tai numatyta ketvirtajame ir penktajame straipsnėje, taip pat dėl interneto platformos. Ji taip pat yra svarbi ir kitas dalykas dėl pilietinės visuomenės vaidmens. Norime, kad e, šis vaidmuo būtų sustiprintas. Ir septinta Mes norime, kad komitologijos procedūra būtų užtikrinta tokiu būdu, kad e, Europos parlamentas ir toliau vaidintų labai svarbu vaidmenį, keisdamas reglamento nuostatas. Mums tai yra ypatingai svarbus, todėl kad e, dabar išgyvename momentą, kai formuojame tam tikras nuostatas, pagal kurias bus priimami ateities teisės aktai. Taigi, kalbant apie regioninę apsaugos sąlygą, mes jau išklausime teisės tarnybą. Ši regioninė apsaugos sąlyga pagal septintąjį pakeitimą bus taikoma tik tuomet, jei bus konstatuota, kad esama išskirtinių aplinkybių viename ar kitame regione. Aš manau, kad bendrai vertinant mums pavyko parengti labai gerą dokumentą. Ačiū. Labai ačiū. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegos. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad ponas Zalba pranešėjas atliko puikų darbą, puikiai bendradarbiavo su visomis frakcijomis. Mūsų frakcijos pozicija yra visapusiškai atspindėta kompromisiniuose pakeitimuose galime pritarti beveik viskam, e, visam tekstui, kuris yra šiuose kompromisuose. O kalbant apie darbo tvarkę ir laiko terminus, pritariu, jog tyrimo laikas turėtų būti 200 dienų, o ne 6 mėnesiai, tai būtų efektyviau. Juk kalbame tik apie vieną valstybę. O kai dėl regioninių apsaugos sąlygų, tai pritariu pranešėjui. Manau, kad čia numatyta nuostata dėl kelių valstybių narių pozicijos yra inovacija, tačiau kol kas susipažinome tik tai su teisės skyriaus nuomonė. Suprantu, kad internetinė platforma leistų lengviau pramonės atstovams keistis informaciją su parlamentu. Suprantu šią pranešėjo poziciją ponas Zalba įnešė paaiškinimo dėl patikimų ekonominių veiksnių ir panašiai, tai įneša aiškumo tekste. O kai dėl stebėsinos priemonių, tai yra viena iš esminių dalių, labai svarbi stebint importą ir eksportą tarp ES ir Korejos, e, tai turėtų būti daroma reguliariai ir efektyviai. Na, o muitų gražinimas turėtų būti neatsiejama laisvos priekybos susitarimo dalis. Šios klausimus nuolatos nagrinėjame. Čia reikia taikyti protokolo dėl kilmės taisyklių 14 straipsnį. O kai dėl komitologijos, tai reikia užtikrinti, kad prekybos politika būtų ir išliktų išimtinę bendrijos kompetenciją. Taigi noriu paklausti pranešėjo, kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu. Būtent šiuos aspektus norėjau akcentuoti. Aišku, šešėlinis pranešėjas ponas Renal, ir ponas Renaldi yra pateikę pranešim, pakeitimo, atsiprašau, tikiuosi, kad pranešėjas ir visas komitetas jiems pritars. Dėkoju. Na, o prieš apibendrinant šias diskusijas. Norėčiau steigti žodį dar vienam kolegai. Dėkuoju. Du aspektai, kurie buvo paminėti. Visų pirma, ponė Langen, aš visiškai pritariu Jums e, dėl muitų lengvatų. Aš, e, kiek žinau, tai uh, pabrangintų uh, transporto priemonės maždaug 1,5 procentų. Tai galima pritarti tokiam neženkliam pasikeitimui. Aš Pablo visuomet rėmiau dėl regioninės tapatybės, man jūsų pasiūlymas priimtinas, galbūt čia reikėtų e, nuostatas išplėsti, jūs kalbate apie kelias valstybės. Džiaugiuosi jūsų pranešimu, norėčiau jūs pagirti, galime pritarti viskam, kas yra pranešime. E, tik tai yra nuogastavimų dėl regionų. Būtent e, čia mes anksčiau buvome išvelgę problemų. Ačiū. Dėkoju. Tikiuosi, kad iki rytojaus bus e, išsklaidyti nuomonių skirtumai. Dar turime laiko iki rytojus, kuomet ir balsuosime. Dėkoju pranešėjai, ar norėtumėte apibendrinti? Ne. Dėl regioninio klausimo. Noriu pasakyti, kad kai kuriuose valstybėse narėse esama sektorių, kuriuose kyla abejonių dėl susitarimo su Koreja. Abejojama, ar tai turės abipusės naudos manau, kad reikėtų pabandyti nuveikti dar daugiau, kad įtikintume tuos, kas abejoja šio susitarimo naudą. Manau, kad tokia galimybė yra. Ir vienas iš tokio įtikinimo būdų yra pasinaudoti regioninę apsaugos sąlygą, akcentuojant tai, kad tai būtų panaudota tik tai ypač išimtinais atvejais. Taip pat norėčiau padėkoti kolegoms už komentarus. kas norėtų papildyti dėl komitologijos proceso. Ar norite pasisakyti dėl pakeitimų? Prašom. Jeigu jūs turite laiko, aš galėčiau pakomentuoti komitologijos aspektą. Iš esmės remiame pranešėjo pakeitimą, e, numatantį patariamąją procedūrą keičiančią e, valdymo procedūrą. Mūsų vienintelė problema kyla dėl pakeitimo numatančio galimybę parlamentui vetuoti priemonės. Šiuo atveju e, tai būtų galimybė preliminariai taikyti apsaugos sąlygą arba jos netaikyti bei galutinis sprendimas tą sąlygą taikyti. E, parlamentas, taryba ir komisija yra susitarusios, kad reglamentas dėl gyvenimo priemonių numeris 291 e, įsigalios, bet prieš tai reikia e, ir toliau tęsti komitologijos principo taikymą. Pagal mano minėtai reglamentą reiks numatyti, kas pakeis tą komitologijos procedūrą. Kol kas e, nėra numatyta tokia vetavimo galimybė, o pagal 291 reglamentą e, kurį rengiant didžioji dalis parlamento komitetų, įskaitant ir Inte, siūlė galimybę parlamentui blokuoti tai, ką siūlo komisija. Tačiau kol kas turime laikytis to, kas galioja pagal dabartinę komitologijos procedūrą ir dėje ten vetavimo teisė nenumatyta. Taigi e, šiuo atveju reikės imtis politinio sprendimo. Dėkoju, ačiū atsižvelgsime į jūsų nuomonę balsuodami rytoj. Dabar siūlyčiau pereiti prie darbo atverkės 20 punkto. kalbant apie paties susitarimo, e, laisvosios priekybos susitarimo su Koreja turinio. E, taigi kalbant apie politinį šio susitarimo reikšmingumą, e, reikia pasakyti, kad tai yra dvi šalis susitarimas. Dėrėtasi buvo apie dešimt metų prieš suteikdamas žodį e, pranešėjui Robertui Stardį, aš norėčiau iš karto uh, užbėgti už akių ir pateikti kontrargumentų prieš žiniasklaidoje pateikiamas idėjas ir kaltinimus parlamentui. žiniasklaida e, kaltina e, parlamentą, kad šis vėluoja, nes e, susitarimo ratifikavimas numatytas vėliausiai šių metų lapkritį, bet nieko nepadarysi. Mes procesą pradedame nuo pat pradžių, net prieš susitarimo tekstą perdodant oficialiai parlamentui, e, kai taryba e, perdavė parlamentui, mes jau ėmėmės darbo. Taigi parlamentas nieko nekaltas. O dabar suteiksiu žodį ponui Robertui Stardy. E, sužinojau, kad šiandieną jo gimtadienis, taigi sveikiname jūs, Robertai. Linkiu viso ko geriausio. Žodis jums. Ačiū, pirmininkė. Jeigu būčiau žinojęs, kad pranešite apie šią progą, tai turbūt būčiau išėjęs iš posėdžio salės, nes mano amžiaus vyrui nelabai tenka tuo didžiuotis. Na, aš norėčiau padėkoti dar kartą Pablo dėl to, kad mano pranešimo klausimai jau buvo aptarti nagrinėjant jo pranešimą. Aš norėčiau juo pasidžiaugti, padėkoti už jį, nes jis yra susijęs su. Um, susitarimo e, padarimo efektyvesnių ir e, tvirtesniu. Aš manau, kad jis atneš naudos ir ES, ir Pietų Korejai. Manau, kad labai svarbu užtikrinti, jog ES pramonė, kaip sako ponas Langen, e, galėtų veikti pagal lygiavertės sąlygas. Ir čia, ponė pirmininkė, turime nepamiršti, kad e, minėtasis pranešimas yra pirminis e, gairių pranešimas, nes po jo pasirodys ne vienas e, Pietų Korejai skirtas ir šiam sustarimui skirtas pranešimas. Maniškis tas išplaukė iš e, pirmojo. Aš savo pranešimą papildžiau paaiškinamuoju raštu, kuris bus išplatintas šiandieną visiems šešėliniams pranešėjams. Tai yra tarsi paaiškinimas apie mano pranešimą. Atsižvelgdamas į šešėlinių pranešėjų nuomonės, atitinkamai pataisysiu pranešimą, atsižvelgiant in, ir į diskusijas dėl pono Zalbos pranešimo. Uh, Aš manau, kad gyvybiškai svarbu mums pritarti šiam susitarimui ir pereiti prie ratifikavimo proceso kiek įmanoma greičiau, nes susitarimas yra naudingas ES, Korejai, verslui, vartotojams jis pasirodė tuo metu, kai viso pasaulio pramonė kenčia, taigi susitarimas atneštų naudos verslo stabilizavimui, ir e, situacija Europos Sąjungoje. Pažiūrėkime, kiek e, truks e, pasiruošėmieji darbai ratifikavimui, bet aš manau, kad reikia man pataisyti tą paaiškinamą į memorandumą ir pereiti prie ratifikavimo. Ačiū. Dėkuoju. Tai yra pirmasis pranešimas rengiamas dėl laisvosios prekybos susitarimo. Ir daugelis jų yra dar rengimo stadijoje. Aš sutinku su jumis, kad tai turėtų būti tam tikrą pavyzdį nustatanti procedūra ir pavyzdinis pranešimas turėtų būti parengtas jo pasiekoje. Dabar norėčiau steigti žodį kitiems kolegams Bernd Langen, socialistų frakcija. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš taip pat manau, kad e, mes dabar rengiame tarsi pavyzdinį susitarimą. Uh, Ir todėl ypač, kadangi tai yra pirmasis susitarimas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, labai svarbi um, pati parlamento pozicija ir parlamento vaidmuo. Parlamento vaidmenį turėtume stiprinti. Aš galėčiau įsivaizduoti, kad ateityje Europos parlamentas turėtų būti stipriau įtrauktas į patį dėrybų dėl susitarimo procesą, o ne kaip dabar tarsi prieš pastatytas prieš faktą, laukiant iš mūsų pritarimo arba atmetimo. Tačiau, nepaisant to, rengiant šį susitarimą išiškėjo daug teigiamų aplinkybių. Pirmiausia, kalbant apie e, rinkos e, cheminio, cheminės, pra, chemijos pramonės rytyje prieigą arba paslaugų sektorių, tai tiems sektoriams e, šis susitarimas bus labai naudingas. Taip pat noriu pabrėžti, kad šiame susitarime pirmą kartą yra įtraukta įtrauktos nuostatos dėl darbo aplinkybių, tarptautinės darbo organizacijos teisės aktų reikalavimai. Aš džiaugiuosi, kad Korejoje bus pradėtos taikyti tarptautinės darbo organizacijos konvencijos e, darbo normos. Praeityje um, šios TDO taisyklės buvo kvestionuojamos Korejoje. Džiugu ir tai, kad pilietinė visuomenė vis labiau įtraukiama į įvairius procesus tiek pačioje Korejoje, tiek ES yra numatytos patariamosios grupės kuriuose dalyvauja nevyriausybinės organizacijos, vietos organizacijos ir vyks keitimasis nuomonėmis. Tai tikrai džiugus reiškinys, turėtume tą pačią linkmę dirbti ir ateityje, stengdamiesi įtraukti pilietinę visuomenę į sprendimų prieimimo procesą. Tačiau Turėtume nepamiršti ir probleminių klausimų. Pirmiausia, trys pramonės rytis - tai yra laivų statybos, tekstilės ir automobilių pramonė. Kalbant apie laivų statybos pramonę, jau ir praeitįje mes kalbėjome apie dempingo priemonės ir antidempingo priemonės. Manau, kad ir šį kartą reikia labai sumaniai išlaviruoti, kad ES laivų statybos sektorius e, nepatektų į labai sudėtingą situaciją, kai rinka yra iškreipiama. Dėl automobilių pramonės. Turime kalbėti ne tik apie kiekybę, kiek apie automobilių kokybę. Ir manau, kad šią prasme automobilių sektorius bus labiau nei kiti sektoriai paliečiamas šio susitarimo. Turime atidžiai stebėti, ar e, išlaikoma vienoda konkurencija. Ir čia pirmiausia turime atsakyti į keletą klausimų. Pirmiausia, dėl Dėl muitų gražinimo e, Koreja e, įsiveža produktus iš trečiųjų šalių, su, kuriais, su kuriomis ES nėra sudariusi susitarimų. Pavyzdžiui, elektrinių automobilių baterijos, e, neapmuitindama šių produktų. Taigi mes e, numatėme apsaugos priemonę, kuri bus taikoma penkerius metus. Manau, kad būtent šis klausimas yra labai svarbus. Penktadienį kalbėjau su Europos tiekėjais ir jie nesuprato tarsi, kodėl Koreja uh, įvairius produktus iš tiekėjų perka kitomis sąlygomis nei ES gamintojai. Todėl mes ir numatėme tą apsauginę priemonę, pagal kurią e, neapmuitintų įvežamų produktų dalis viename gaminyje turėtų būti nedidesnė kaip 8 procentai. Turime prisiminti, kad Korejoje daug e, dominuojančių įmonių yra. Yra tokių atvejų, kai viena įmonė 80 procentų visos rinkos užima. Taigi, rengdami šį susitarimą turime stengtis, kad nepablogėtų konkurencijos sąlygos pačioje Europoje, kad palengvėtų prieiga prie Korejos rinkos. Ir turime nepamiršti tų rimtų klausimų susijusių su prieigos barjerais, su e, leidimo taisyklėmis, su mokesčių teisės aktais ar aplinkosaugos teisės aktais. Manau, kad pirmiausia turime užtikrinti, kad Tais atvejais, kai rengiamas susitarimas dėl lengvesnės prieigos prie vienos ar kitos rinkos, turime nepamiršti tarifinių susitarimų ir turime stengtis, kad nuo to nenukentėtų pačios ES rinka ir gamintojai. Ir aš tikiuosi, kad e, šiame pranešime šie aspektai yra puikiai atskleisti. Ačiū labai, pane pirmininkė. Eh, Ačiū pirmininkė. kadangi tai yra pirmasis laisvosios prekybos sustarimas įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, mes turėtume atkreipti jį ypatingą dėmesį. Ir mes turėtume pasinaudoti tuo ir aiškiai pareikšti du dalykus. Tokie susitarimai, jeigu jie yra subalansuoti, jie gali būti naudingi abiems pusėms Kaip ir sakė ponas Langen, mes turime labai aiškiai pademonstruoti, kad dėrybų metu turi būti įtraukiamas į dėrybas ir parlamentas. Ačiū. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, Ačiū labai, ponia pirmininkė. Noriu pabrėžti du aspektus, kurie man yra labai svarbus. Aš, aišku, pritariu kolegos Langė pasisakymui ir akcentuoju, kad šis laisvosios prekybos susitarimas yra pirmas, įsigalios Lisabonos sutarčiai, bet turime nepamiršti ir dar vieno dalyko. Mes dabar išgyvename labai sudėtingą situaciją. Esame atsidūrę ekonominėje ir finansų krizėje ir beveik visi mūsų pramonės sektoriai yra paliesti šios krizės, todėl turėtume labai rimtai įvertinti, kokias pasiekmes šiems sektoriams darys šis laisvosios prekybos susitarimas. Turime nepamiršti socialinių ir aplikosauginių kriterijų ir um, turime turėti omenyje ir ilgalaikę perspektyvą ES ir Korejos bendradarbiavimą keleto metų perspektyvoje. Uh, Būtent todėl mums reikia laiko, per kurį galėtume patikrinti, ar šis susitikimas e, pakankamai dėmesio skiria socialiniams ir ekologiniams aspektams. Jo labiau, kad mes, kaip Europos parlamentas, tarsi pritarėme strategijai, kurios dėka ateityje gali sustiprėti įvairūs konfliktai e, pačioje Europos Sąjungoje. Pritariu kolegai Startį. Manau, kad šis susitarimas turėtų būti partnerystės susitarimas, nes e, mes deramės dėl susitarimo tarp ES ir Korejos. Ir čia turime atsižvelgti ir į pačios Korejos piliečių interesus. Kalbant apie Europos parlamento dalyvavimą derantis dėl susitarimo, turime pamastyti, kaip ES galėtų pasiekti, kad tos šalis, um, su kuriomis ES sudaro laisvosios prekybos susitarimus, Um, tinkamai gintų ir savo piliečių teisės. Taigi mes turime kartu su savo partneriais um, kurti naują ekonomikos politiką. Norėčiau priminti uh, paskutinės, uh, paskutinio aukščiausio lygio susitikimo mintis kuriame taip pat buvo kalbama apie ateities ekonomikos strategiją. Mes kaip ES turime labai um, ryštingai kalbėti apie šios dalykus. Dėkuoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad mes tikrai puikiai padirbėjome dėl apsaugos sąlygos. Ir aš norėčiau padėkoti ponui Zalba už jo pranešimą, taip pat norėčiau padėkoti ponui Stegli už jo atliekamą darbą. Tai yra bendras politinis, politinės svarbos dokumentas. Mes svarstome laisvosios prekybos susitarimą ne su neturtinga skurdžia šalimi, mes kalbame apie tokį uh, tokio susitarimo sudarimas su valstybė, kuri yra pasiekusi tam tikrą pragyvenimo lygį ir ekonomikos išsivystimas šioje šalyje yra panašus į Europos Sąjungos. Europos Sąjungoje yra socialinės atskirties ir skurdo gal kartais net daugiau negu Korejoje. Kai mes sudarome laisvos prekybos susitarimą kartais reikia dėrėtis 10 arba 11 metų ir aš nejokauju, nes dėrybos vyksta daugia šalėje aplinkoje, mes susidurėme su tam tikromis krizėmis, problemomis ir savo patirties kitos vienoje šalyje negalima pritaikyti darantis su kitomis šalimis. Aš sutinku su ponu Lange. būtina pritaikyti principinės nuostatas. Tačiau e, reikia taip pat pagalvoti ir apie galimas neigiamas pasiekmes, kurias atneštų susidarimas mūsų visuomeniai. Mes kalbame apie Pietų Koreją, ne apie Ruandą. Kalbame apie darbo standartus, aplinkos standartus. Ir jeigu mes ES primiktinai nereikalausime laikytis tokių standartų, tikrai prarasime savo pozicijas. Visiškai akivaizdu, kad mes turime pateikti Pietų Korejai tokius reikalavimus. Ta pati dėlėtų padaryti derintis su kitomis šalimis, tokiamis kaip Kinija, Indija ar Brazilija. Tačiau jeigu susidursime su neigiamomis pasiekmėmis, jos palies mus visus. Ir į sutartį neturėtume įtraukti finansinių paslaugų ir draudimo aspektų. mes kalbame čia apie bankus ir draudimo bendrovės. Ir tokiu būdu mes baudžiame gamintojus. Taigi vadinkime viską tikraisiais vardais. Mes ne iki galo suprantame, apie ką čia kalbame. Negalime kalb... lyginti tekstilės arba automobilių pramonės su kitomis pramonės šakomis, kaip pavyzdžiui, alkoholinių gėrimų gamintojais. Mes negalime parduoti sūrio arba uh, aliejaus Korejai. Taigi derantis su Koreja mes turime kalbėti jų kalbą ir jų terminais. Kitu atveju vieną gražią dieną mes žiniasklaidos priemonėse paskaitysime, kad dėl bananų ėmėmės vienų priemonių, dėl kitų aspektų visiškai kitokių. Junktinės Amerikos valstijos blokavo susitarimą su Koreja dėl Kinijos ir dėl to, kad JAV siekia išsaugoti savo gamybos pramonę. Taip, aš esu už atvirą rinką, aš laikausi liberalių pažiūrų, kai kalbu apie ekonomiką, tačiau, mano nuomonė, reikia laikytis vienos sąlygos socialinis teisingumas ir lygybė socialistams yra labai svarbi. Ir mes negalime su visais dalytis savo duoną. Taigi, kai deramės su realiu konkurentu, Koreja mes negalime sudaryti tik akademinio pobūdžio susitarimų. Mes turime garantuoti savo visuomeniai sąlygas. Turime užtikrinti, kad būtų rūpinamas darbo sąlygomis, aplinkosaugos standartais. Būtent tiems turi būti teikiama pagalba. Taigi tai yra principiniai klausimai. O kai dėl apsaugos sąlygų, mes turėtume laikytis drąsios pozicijos. Mes turėtume būti drąsus, nes kitų atveju per keliarius metus prarasime dešimtis tūkstančius darbo vietų sudarė tokią akademinio pobūdžio sutartį. Pirmininkas dėkoju. O dabar laikas išklausyti komisijos. Ignacio Garcia, prašom. Labai ačiū. E, šiame etape nenorėčiau kalbėti ilgai, nes turėjome nemažai progų apie šį susitarimą pakalbėti, rytoj vyks klausimas. Norėčiau pirmiausia padėkoti Europos parlamentui už E, tokį skrupulingą šio susitarimo rengimą. Diskusijos prasidėjo netgi prieš tai, kai gauti signalai iš kitų institucijų. Tai įrodo, koks atsakingas yra parlamento požiūris į šį susitarimą. Tikimasi, kad susitarimas bus pasirašytas rugsėjį, o formalioji pritarimo procedūra bus atitinkamai priderinta. Ne vienas kalbėtojas kalbėjo apie tai, kaip svarbu e, spręsti netarifinių barjerų klausimą. Turiu pasakyti, kad šiame susitarime yra konkretus privalomi e, mechanizmai, kaip panaikinti tokius netarifinius barjerus, e, nes kol kas mūsų gamintojai e, tokių barjerų e, išvelgia nemažai Korejos rinkoje. Mes savo ruoštų turėsime užtikrinti, kad korejiečiai laikytųsi įsipareigojimų. Be kita ko, socialinių ir aplinkosauginių standartų atžvilgių tai yra labai inovatyvus susitarimas, kadangi jame ir stebėsenos procese ypač dalyvaus verslo, e, pramonės, aplinkosaugos atstovai nevyriausybinės organizacijos. Kalbant apie parlamento dalyvavimą dėrybose, tai norėtumėm, kad derantis dėl kitų laisvos priekybos susitarimų parlamentas dalyvautų kiek, efekti, kiek įmanoma efektyviau. E, Vėliau kalbėsime apie dėrybą su Indija ir aš su malonumu atsakysiu į parlamento klausimus. Tiesiog noriu pastebėti, kad nėra teisinga uh, sakyti, kad parlamentas uh, parlamentui leidžiama diskutuoti tik tada, kai e, sudarytas susitarimas. Ne, priešingai parlamentas buvo kviečiamas į visus dėrybų etapus ir Davidas Martinas dalyvavo priimant svarbų sprendimą ir teikiant rekomendacijas apie tai, kas turėtų būti atspindėta susitarimo turinyje e, mes didžiąją dalimi atsižvelgėme į parlamento rekomendacijas derantis dėl susitarimo. Aišku, su malonumu dalyvausiu kituose aptarimuose, jei norėtumėte aptarti e, atskirą susitarimo dalis, e, susitarimo poveikį atskiriems sektoriams. E, kaip žinote, Europos komisija užsakė nepriklausomų konsultantų vertinimus. Jie atspindėti ataskaitoje, su jie galite susipažinti ir aš manau, kad ten rasite daug atsakymų jums galinčių skilti klausimus. Ačiū. Taigi baigime šį pirmąjį pasikeitimą nuomonėmis, o dabar dar kartą žodis pranešėjui. Dėkuoju, aš norėjau reaguoti uh, uh, į komisijos pasisakymą. Ponas Langen kalbėjo apie kovos su dempingu priemonės. Kiek žinau, visose PPO dėrybose derantis bet kokią valstybę yra apeliuojama į jos antidempingo įstatymus ir jie dažnai yra atspindimi susitarimuose. Taigi tokia galimybė jau yra. Norėčiau, kad e, komisar, e, komisijos atstovas į tai atsakytų. Paskui ponas Susta e, minėjo, kad šis sustarimas yra e, galimybė Europai. Aš teigiamai vertinu tokią galimybę ir manau, kad jie atneš naudos. Ilgainiui ją pajusime visi. Kaip jūs teisingai pastebėjote, čia esama klausimų, kuriuos reikia išspręsti ar sukonkretinti. Aš laikausi nuomonės, kad ilgainiui Europa gaus naudos iš šio susitarimo, o mes turėtumėm siekti visapusės naudos Europoje. Žinau, kad yra problemų, esu pasiruošęs įsiklausyti į jūsų nuomonės ir jas atspindėti paaiškinamajame rašte. Tai pasakytina apie visus. Dėkuoju. Ponas Garsiai, ar galėtumėte atsakyti? E, susitarime su Pietų Koreja yra visiškai išsaugota ES ir Korejos teisė taikyti antidempingo priemonės. Susitarime yra tam tikrų nuostatų, kurios atspindi bendrijos teisės aktus dėl antidempingo, tačiau susitarimas jokių būdų neriboja nei Korejos, nei ES um, galimybių taikyti antidempingo priemonės, iš esmės jos nepatenka į susitarimo e, taikymo sritį. Susitarimas išeina šiek tiek toliau už PPO e, įprasnių susitarimų ribų, kadangi čia kalbama ir apie subsidijas, kurios yra aktualios kai kuriems sektoriams, pavyzdžiui, e, pono minėtajam. E, Pone Lagino minėtajam laivų statybos sektoriu, ačiū. Dėkoju. Na, balsavimas dėl šio pranešimo yra numatytas rugsėjo mėnesį, o dabar eikime prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Mikrofinansinė pagalba Moldovai. E, pranešėjas Julijo Winkler iš PPM e. pasikeisime nuomonėmis apie šį pranešimą. Kaip žinote, Birželį komisija patvirtino poziciją dėl makrofinansinės pagalbos Moldovai. Quiet, Visų salėje esančių paprašyčiau tylos. Taigi, komisija patvirtino poziciją dėl makrofinansinės pagalbos Moldovai, paskolų iki 19 milijon, 90 milijonų eurų pavydalu. Ši pagalba yra labai reikšminga siekiant padėti Moldovai lengviau uh, E, prisitaikyti prie finansų krizės ir e, sustiprinti jos reformas. Pranešėjas yra parengęs pranešimą šiuo klausimu, su juo galite susipažinti bent jau anglų kalba. Taigi iš karto suteikiu žodį Julijų Winkler pristatyti šį pranešimą, prašom. Ačiū pirmininkė. Very clear from uh, from the interest. E, dėkoju. Pirmininkė, iš kolegų e, išeinančių iš salės skaičiaus galiu pasakyti, kad Moldovos klausimas yra mažiau įdomus nei Korejos, tačiau manau, kad ilgainiui Moldova taps svarbia ES partnerė. Taigi, e, trys pastabos. Pirmiausia, dėl paties mikrofinansinės pagalbos susitarimo. Antra, pranešimo laiko terminai. Ir trečia, kaip teisingai pasakėte, ponė pirmininkė, mikrofinansinė pagalba E, yra e, šiuo atveju teikiama paskolos pavydalu, tai yra e, nedidesnė kaip 90 milijonų eurų. Pirmiausia, trys išmokos bus šiais metais, kelios kitais metais ir ši pagalba yra teikiama valstybei, kuri per pastarosius du dešimtmečius išgyveno tikrai labai sudėtingą finansinę situaciją, žlugus žlugus Sovietų sąjungai suformuota nauja e, vyriausybė, nauja valstybė. Dabar naujoji demokratinė vyriausybė dirba jau keletą mėnesių, kuri žvelgia labai pozityviai į galimą Moldovos integraciją ES. Aišku, kelias e, bus ilgas, nes reiks tenkinti įvairius kriterijus, tačiau manau, kad šiame ilgame kelyje mes, e, mūsų parlamentas, turėtų pademonstruoti paramą Moldovos Respublikos pastangoms. E, kadangi esu pranešėjęs šiuo klausimu, Mes e, remiamės komisijos poziciją dėl e, finansinės pagalbos Moldovai. Aš esu pateikęs keletą pakeitimų. Šis komitetas ir parlamentas yra išdiskutavęs keletą galimų pakeitimų siekiant užtikrinti proceso skaidrumą ir patikimumą bei sukonkretinti parlamento pagalbą. Mano pasiūlyti penki pakeitimai, štai pirmasis ir penktasis e, didžiaja dalimi kalba apie apie politinius įsipareigojimus ir apie tai, kad komisija turėtų reguliariai mus informuoti apie pasikeitimus pagalbos teikimo srityje ir pateikti atitinkamus dokumentus. Antrasis pakeitimas kalba apie apie tai, kad komisija uh, turi turėti prievolę reguliariai informuoti parlamentą bei Europos ekonominį ir finansinį komitetą apie pasikeitimus ir pateikti atitinkamus dokumentus. Trečiasis pakeitimas susijęs su laikotarpiais ir dėja Ukrainos atžvilgių sąlygos, kurios yra sėtinos su mikrofinansinė pagalba, turėtų būti tenkinamos. Taigi čia numatyta prievolė visų pirma laikytis tų įsipareigojimų. Pakeitimai turėtų būti pateikti iki rytojaus, birželio 24-osios, intoje bus balsuojama Liepos mėnesį. Pagal Lisabonos sutartį yra privalomas konsultavimas su nacionaliniais parlamentais. E, šio etapo negalime apeiti. Paskui bus trišalės dėrybos su komisija ir taryba, jeigu jų reikės komitetas e, rūpiučio 30-ąją galės balsuoti, o rugsėjo pirmosios plenarinės sesijos Strasbūrė metu galėsime balsuoti visame parlamente. Taigi, ponė pirminkė, aš norėčiau padėkoti Jums už asmeninį įnašą, paramą mano darbui. Norėčiau padėkoti sekretoriatui ir ekspertams už jų nuoširdų darbą. Dėkoju visiems. Ačiū. Turime e, pakeit, e, pranešimo projektą, pakeitimus e, pateikti, iki kada buvo pranešta, o dabar Sabin Kušta, Kutač. Prašėdinte, kred, kad... Ačiū. Pirmininkė. Manau, kad visi suvokia, kokia ypatinga politinė situacija šiuo metu yra Moldovos Respublikoje. Turime pasakyti, kad Moldovoje įvykę pokyčiai ir Moldovos atsivėrimas Europai turėtų būti remiamas ir pačios Europos Sąjungos. Ministras pirmininkas Vlado Filatas aiškiai pabrėžė, kad Moldovos Respublikos e, ateities tikslas yra stojimas į Europos Sąjungą. Dėrybos jau prasidėjo 2010 m. sausio 12 d. Antras dalykas, kurį noriu pabrėžti, tai tai, kad Moldovos Respublika labai skaudžiai palėtė ekonomikos krizė. Jie ir dabar turi didelių biudžeto problemų. Tai yra mm, mažiausia BVP dalį turinti šalis e, jos tame regione. Dabartinė koalicinė vyriausybė vis dar yra labai trapi vyriausybė. Ir Aš manau, kad turėtume kaip galime greičiau pritarti šiai makrofinansinės pagalbos priemoniai, kad e, Moldova galėtų įgyvendinti savo demokratinės reformas ir atsigauti. Ponas Vinkleris rengia šį pranešimą kalbėjo apie tai, kad makrofinansinė pagalba turėtų būti ar šis pranešimas turėtų būti derinamas ir su pagalba Ukrainai. Todėl aš norėčiau paprašyti, kuo greičiau pritarti šiam pranešimui ir makrofinansinės pagalbos teikimui Moldovai. Ačiū. Kit tas šešėlinis pranešėjas Helmutas Šolcas. Ar norėtumėte ką nors pasakyti? Galbūt labai trumpai, pone pirmininkė. Tiesa ta, kad mes žinome, kad Moldovoje įvyko tam tikri pokyčiai, tačiau vis dėlto pati situacija yra daug sudėtingesnė nei atrodo iš pirmo žvilgsnio mažiausia šešetą metų dar ir kitos buvusios Moldovos vyriausybės orientavosi eurointegracijos linkme. Tačiau mes tuo metu savo ruoštų nebuvome atviri pačiai Moldovai. Na, o dabar tiek Moldovos parlamentas, tiek e, vyriausybė yra atsidūrę labai sudėtingoje situacijoje. Pati padėtis Moldovoje yra labai nestabili. Na, o mes rengdami šią makrofinansinės pagalbos priemonę norime, kad naudos iš to gautų ir patys Moldovos piliečiai. Norime paskatinti Moldovos piliečiai euro integraciją. Norėčiau, kad kolegos pasigilintų į pakeitimus ir galbūt kolega Winkler dar e, taip pat sulauks pakeitimų iš mūsų. On, on the... Komisijos vardu ponas Temprano. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Komisija pirmiausia norėčiau, norėtų padėkoti parlamentui ir INTA komitetui už mūsų pasiūlymo pritarimą. Manome, kad komisija galės pritarti šiems pasiūlymams e, rugsėjo mėnesį, kaip ir numatyta. Dėl pakeitimų komisija pritarė šiems pakeitimams, nes jie e, yra panašus kaip ir e, pakeitimai teikti Ukrainos atvejui. Aišku, vyks konsultacijos ir e, mes pritarsime visiems pateiktiems pakeitimams. Turiu pasakyti, kad kalbant apie makrofinansinius poslinkius, turiu pasakyti, kad ekonomika lietai atsigauna, tartotinio valiutos fondo parama taip pat yra pakelyje. TVF e, Liepos pradžioje skirs 26 milijonus e, eurų finansinės paramos Moldovai, bus iš šių lėšų um, išspręstas einamosios sąskaitos e, deficito klausimas. Tiesa, infliacijos situacija vis dar yra sudėtinga. Infliacija jau keletą metų auga. Nacionalinis Moldovos bankas ėmėsi tinkamų um, priemonių padidindamas palūkanų normą dviemis šimtais e, procentinių punktų. Tiesa, pati ekonomika yra vis dar labai pažeidžiama, e, reikia nepervertinti esamų struktūrinių iššūkių, o tai reiškia, kad šis e, teisės aktas ir makrofinansinė parama Moldovai yra labai reikalinga. Tiek komisijos vardu. Ačiū labai. Baigiame mūsų diskusijas e, šiuo klausimu. Pakeitimų pakeitimo terminas yra birželio 24 vidurdienis. Pereikime prie septintojo darbo atvarkės punkto. Tarybos reglamento 12.15 pasvirasis brūkšnys 2009 keitimas. Atleiskite, pražiūrėjau vieną kolegą. Pone Vinkleri, jūs turėtumėte užbaigti diskusijas. Atleiskite, nenorėjau jūsų nutraukti, tačiau noriu tarti keletą žodžių. Tiksliau pasakus vieną pastabą, noriu padėkoti visiems pranešėjams ir ponas Šolcas. Tikrai puikiai pabrėžė, kad mes e, turime parodyti paramą Moldovai. Manau, kad Europos Sąjunga pati suinteresuoti, kad jos išornės sienos būtų saugios ir vakarų Balkanų regionas, Ukraina ir Moldova yra labai svarbios partnerės. Taigi ES turi remti struktūrinės reformas tose šalyse, kad būtų remiama demogra, demokratija. Aš e, kalbėjau su šešėlinės pranešėjais, mes aptarėme pateiktus pakeitimus. Ačiū labai, ponia Pirmininkė. Um... Ačiū labai. Septintasis punktas tarybos reglamento 1215 pasirasis um, brūkšnys 2009 nustatančio išskirtinės prekybos priemonės skirtas ES stabilizavimo ir asociavimo procese dalyvaujančiams arba su juo susijusiams šalims ir teritorijoms dalinis pakeitimas. Pranešėjas uh, prašo, kad uh, šio reglamento taikymas būtų pratestas iki e, gruodžio 31 dienos 2015 metų. Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento dalinio keitimo. Mes e, šiais klausimais sutarėme pritarėme pačiam pasiūlymo turiniui, tačiau kadangi tai yra reglamentas ir jame yra numatytos e, teisėkuros galios tarybai, tai netaikoma komitologijos procedūra pagal 99 metų sprendimą yra naudojamasi deleguotojų teisės aktų ir įgyvendinimo aktų procedūra, kaip ją numato Lisabono sutartis. Mes norėjome, kad būtų taikoma įprastinė teisėkuros procedūra, priimant priemonės, kuriomis keičiamos uh, lengvatinio režimo sąlygos pagal minėto reglamento pirmąjį straipsnį. Tai yra pagrindiniai e, šio pranešimo projekto klausimai. E, šį pranešimą rasite savo dokumentų aplankę, o dabar pradėsime diskusijas. Gal kas nors norėtų pasisakyti? Julio Winkler, APP. Um, Ačiū pirmininkė, labai trumpai. Norėčiau išreikšti EPP frakcijos pritarimą jūsų pranešimo projektui ir pasiūlytiems jūsų pakeitimams. Ypatingai pritarėme jūsų pasiūlymui susijusiam su deleguotais teisės aktais ir kitiems jūsų pakeitimams. Taigi mes E, jiems pritarėme, jos sutampa su Lisabonos sutarties procedūromis. Ačiū. Komisijos vardu ponas Filip Kuisom. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu Colin Brown iš Teisės skyriaus prekybos generalinio direktorato pre, e, prekybos skyriaus. Kalbėsiu kolegos vardu, kadangi daugybė klausimų yra susijusių su komitologijos procedūra. Pirmiausia, norėtume Jums padėkoti už pranešimo projektą, kuriuo džiaugiamės. Norėtume išreikšti du aspektus. Vieną dėl turinio, kitą dėl pačio proceso arba procedūros. Taigi, pirmiausia, dėl turinio. Komisija pritarė jūsų pakeitimų esmei Ir mes visiškai pritarėme Europos parlamentui dėl to, kad mums būtina prisitaikyti prie naujos procedūros, vadovantis Lisabonos sutartimi. Ir čia mes kalbame apie tarybos teisės aktus ir komisijos teisės aktus. Mes taip pat sutinkame, kad reikia peržiūrėti visus įgyvendinamočius teisės aktus priimtus ne pagal bendrą sprendimo prieimimo procedūrą priekybos sferoje. Taigi mes pritarėme esminiams pakeitimų momentams ir norėtume atkreipti dėmesį į keletą kitų aspektų. Pavyzdžiui, ketvirtas pakeitimas, jis turėtų būti įgyvendinamasis teisės aktas, penktas ir septintas pakeitimai mūsų nuomonė jau yra pagristi egzistuojančiais komitologijos sprendimais. Mes taip pat turime abejonių dėl šeštojo pakeitimo. Mes nesame tikri, kad tai turėtų būti deleguotasis teisės aktas, galbūt tai turėtų būti įgyvendinamasis teisės aktas. Taip pat komisijos nuomonę reikia atkreipti dėmesį į dešimtąjį straipsnį E, kuris mūsų nuomonė, atsižvelginti atitinkamą procedūrą, turėtų būti peržiūrėtas. Taigi, e, nors pritarėme iš esmės šiam pranešimo projektui, turime keletą klausimų, kuriuos norėtume toliau diskutuoti. Toliau, dėl proceso. Pone pirmininkė, jūs savo pranešimo projekte kalbate apie priekybos lengvatų naudą vakarų Balkanų šalims ir ypatingai Kosovui. Jūs žinote, kad dabar galiojantis reglamentas nustos galioti šių metų pabaigoje. Taigi mus tikrai labai spaudžia laikas. Laikas spaudžia visas institucijas, kad mes galėtume pataisyti dabar galiojantį reglamentą reglamentą, kuris nustato priekybos lengvatas. Taigi dėl procedūros mes siūlytume vadovautis kitokiu požiūriu. Komisijos pasiūlymo aiškinamai memorandumą jūs galite paskaityti, taigi mes pritartume visą apimančiam pasiūlymui, kuris pakeistų ne tik šį teisės aktą, bet ir kitus 23 teisės aktus. Mes be pertraukos dirbame ties dokumentais ir jie turėtų būti patvirtinti vėliausiai rugsėjo mėnesį. Mes taip pat spręsime ir klausimus susijusius su komitologijos aspektais prekybos srityje. Taigi tokia procedūra būtų naudingesnė vienu būdu, vienu įpu mes pakeistume e, visus teisės aktus, tokiu būdu išvengdami daugiau darbo. Ir mūsų nuomonė toks metodas būtų kur kas geresnis. Tačiau dėl esminių turinio momentų mes e, su jūsų nuomonė sutinkame. Ačiū. Dėkoju. Suprantu komisijos nuomonę, kai komisijos pasiūlymas pasieks Europos parlamentą dėl visapimančio teisės akto, mes jį nagrinėsime ir be jokios abejonės. Noriu, kad šiam pasiūlymui būtų pritarta laiku. Taigi mes turėsime dar laiko bendradarbiauti su komisija, dirbant ties šiuo klausimu. Ir aš tikrai laukiu komisijos pasiūlymo. Mano pakeitimai yra prevenciniai ir jie tarsi ragina komisiją pasiūlyti visą apimantį reglamentą. Tokia ir buvo Tokie ir buvo mano užmojai. Taigi dėkoju visiems. Noriu pasakyti, kad mes dar keisimės nuomonėmis dėl šio klausimo. Liepos 10 dieną. E, turiu omenyje, kad pakeitimus reikėtų pateikti iki Liepos 10 dienos. O dabar perikime prie kito aštunto darbo atvarkės punkto. Mes kalbėsime apie reglamento 1334 dalinį pakeitimą. Reglamentas nustato bendrijos dviejų panaudojimo objektų ir technologijų eksporto kontrolės režimą. Mūsų pranešėjas yra Jörg Leichtfried iš socialistų frakcijos frakcijos. Tai jau antrasis keitimas nuomonėmis dėl šio pranešimo, taigi suteiksiu žodį mūsų pranešėjai. Prašom, Jorg. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Pranešimas viena vertus yra labai įdomus, kita vertus vis dėlto sudėtingas ir iššaukiantis. E, sprendžiama tokį klausimą. Pati e, situacija yra nepatenkinama. Ir reglamento nuostatos, dabar galiojančios nuostatos, e, na, negali tos situacijos pakeisti. Kokia yra problematika? Dabar eksportuojant dviejų panaudojimo objektus susidurėme su skirtinga situacija skirtingose ES valstybėse arba pramonėse, nes e, šių pramonių veiklą įvairiose valstybėse narėse reguliuojančios e, teisės aktų nuostatos yra nevienodos, nevienodos eksporto sąlygos pirmiausia. Antra, Dažnai prekyba vyksta kiek neskaidriai ir trečia esama ir nuostolių taikant tą sistemą, už kurią yra atsakinga komisija, valstybės narės ir jų vyriausybės bei eksportuotojai. Aš pabandžiau parengti tokį dokumentą, kuriame atsispindėtų ši problematika. Na, o dabar manau, kad pirmiausia turėtume siekti, kad pats eksportas būtų daug skaidresnis. Taip pat e, Lisabono sutartis numatė didesnį vaidmenį Europos parlamentui, todėl turėtume atsakyti į klausimą, kuris komitetas turėtų būti atsakingas komitetas. Mano supratimu, tai yra tarptautinės prekybos komitetas atsakingas už šį klausimą. Na ir kitas dalykas, turime stengtis, kad Europos Sąjunga įvairiose tarptautinėse platformose kalbėtų vienu balsu. Pirmiausia, vyko konsultavimuose procedūra su šešėlinės pranešėjais ir mes visi sutarėme, kad savame suprantama būtų prasminga, turint omenyje komisijos pasiūlymą, um, tą dokumentą išplėsti. Tačiau būtina, kad ir komisija pateiktų viso pakeisto reglamento pasiūlymo projektą parlamentui. Dabar norėčiau paklausti komisijos, kalbant apie laiko grafiką, kaip uh, greitai komisija galėtų parengti tokio pakeisto reglamento pasiūlymo projektą. Dabar mes uh, dirbame su priedais, kurie ne visada mums padeda. Na ir kitas klausimas, ar yra prasmės, kad Europos parlamentas ir toliau nagrinėtų komisijos pasiūlymą, turint omenyje, kad parlamentas iš komisijos laukia kito pasiūlymo. Arba kitaip tariant, gal parlamentas galėtų balsuoti jau dėl naujo komisijos pasiūlymo. Taigi, kaip matote, iškilo daug klausimų ir aš tiesiog noriu, kad komisija pateiktų savo poziciją ir atsakytų į klausimus. Turiu pasakyti, kad mūsų Tikslas būtų peržiūrėti priedę numatyto sąrašo produktus ir objektus. Aš asmeniškai manau, kad pats sąrašas yra labai nesubalansuotas ir iškyla klausimas, ar komisija tikrai pateiks naują pasiūlymą, Antra, ar ji greitai pateiks naują pasiūlymą. Ir trečia, kaip mes, kaip Europos parlamentas, galėtume paskatinti, kad e, greičiau sulauktume komisijos pasiūlymo. Nes aš asmeniškai manau, kad neturėtume strikti nagrinėdami senojo reglamento pakeitimą, mums reikėtų naujo pasiūlymo. Taigi, um, tokios nuomonės priejome diskutuodami su šešėlinės pranešėjais. Būtų įdomu sužinoti, e, kokia kitų frakcijų pozicija ir aišku, kokia pačios komisijos pozicija. Um, well, the... Dėkoju. Komitetas nusprendė prisidėti prie šio klausimo nagrinėjimo savo nuomonę ir pranešėjas yra čia. Aš norėčiau uh, su juo pasisveikinti ir paprašyti pristatyti AFET nuomonę. Butikofe. Ačiū labai. E, džiugu, kad pakvietėte mane pranešti jums e, kaip vyksta diskusijos užsienio reikalų komitete šiuo klausimu. Aš pateikiau nuomonės projektą šiuo klausimu ir kitų frakcijų kolegos pateikė pakeitimus, o pakeitimų pateikimo terminas jau pasibaigęs, taigi konsultacijos e, vyks e, artimiausių metų būtent šio klausimo. Kartu su šešėlinės pranešėjais e, diskutuodamas e, pastebėjau, kad mes visi norime laikytis e, to paties principo, kuriuo akcentuojamas saugumo klausimas. Jūs tikriausia čia nesužinojote nieko naujo, nes uh, Šie klausimai yra labai jautrus ir čia neturėtume daryti jokių nuolaidų e, saugumo sąskaitą. Kaip tikriausia žinote, komisija pateikė šešis pasiūlymus dėl bendrųjų prekybos leidimų tarybos darbo grupė posėdžiavo birželio 11 dieną ir šioje darbo grupėje buvo nutarta, kad viena iš šešių sričių, tai yra sritis susijusi su kompiuteriais ir kompiuterių įranga, galėtų būti išbraukta iš šio reglamento. Taip pat mažos vertės kroviniai taip pat e, galėtų nepatekti į šį sąrašą. Tiesa, pačių valstybių narių delegatai nesutarė, nebuvo vieningi šio klausimu. Aš pratęsiu pono Leichtfriedo mintį ir norėčiau taip pat paklausti komisijos, ar komisija nesirengia pateikti naujo pasiūlymo, galbūt redaguoto pasiūlymo, ar galbūt komisija, nepriklausomai nuo to, kokiu rezultatu buvo pasiekta tarybos darbo grupė, mano, kad nereikėtų nieko keisti šiame reglamente. Kitas klausimas panašus į pono Leichtfrido, tai jei komisija tokį pasiūlymą ketina pateikti, tai norėčiau paklausti, kaip greitai. Kitas dalykas visiškai nesusijęs su pačiu reglamentu, tačiau susijęs su jo taikymo praktikoje. Tai yra klausimas, kaip galėtume užtikrinti, kad reglamentas būtų taikomas tinkamai. JAV saugumo reikalų departamentas, kuriame dirba keletas tūkstančių darbuotojų, šiuo metu nagrinėja šį dviejopo naudojimo objektų eksporto klausimą. Ir dabar dar neaišku, kaip šie objektai bus e, apmuitinami. Taigi tai praktinio pobūdžio klausimas. Mano supratimu, mano pozicija sutampa su tarybos pozicija. Aš manau, kad valstybės narės tiesiog privalo susitarti dėl paties saugumo ligmens. Na ir čia vėlgi iškyla, ir čia jau baigiu, trys klausimai susijęs su saugumu. Pirmiausia, kaip ir kalbėjo ponas Leichtvirdas, tai yra šių eksportų kryptis. Komisijos e, pateiktas valstybių sąrašas yra ilgesnis už tą sąrašą, dėl kurio sutarė pati taryba. Aš pasisakyčiau už e, tai, kad paremtume tokią atsargę tarybos poziciją. Antra, aš jau kalbėjau, kad dėl nedidelės vertės eksporto objektų prekybos leidimų e, čia turime akcentuoti kokybę, o ne kiekybę. Taip pat ir kalbėdami apie pačius eksporto projektus produktus, kartais netgi nedaug kainuojantys eksporto produktai gali kelti grėsmę. Taigi turime e, panagrinėti patį produktą. Ir Nepamirškime, kad ir NATO taip pat e, į šį klausimą reaguoja labai jautriai. Na ir e, trečiasis dalykas, manau, kad reikėtų eksante um, ataskaitų teikimo, kaip tai numato ir pati taryba. Ačiū. Daniel Kasparį, Pipi. E, toliau APP atstovas. Ačiū labai. Noriu padėkoti kolegoms Leichtridui ir Butikofer už tikrai mm, vaisingas diskusijas. Manau, kad vėjo panaudojimo objektų eksporto tema svarbi, nes e, mūsų pramonė šis eksportas yra labai naudingas, tačiau jei produktai patenka neįtinkamas rankas, tai iškyla grėsmė mums visiems. Noriu paklausti, kodėl komisija mano, kad ji pateikė gerą pasiūlymą. Manau, kad galbūt būtų protingiau, kaip ir kolega Leichtridas siūlė komisiją, kad pateiktų naują teisės akto pasiūlymo projektą. Taip pat iškyla klausimas, kaip turėtų būti taikomas šis reglamentas. Man susidarė toks įspūdis, kad skirtingos valstybės narės labai nevienodai taiko šį reglamentą. Kai kurios įmonės e, taiko tokią praktiką, kad jeigu, pavyzdžiui, jie eksportuoja e, gaminius iš, Vokietijo, iš Vokietijos, tai jie susiduria su didelėmis problemomis. Tačiau jei e, produktas yra iš kitų ES valstybių narių, tai tą prekybos leidimą gauti Vokietijoje yra daug lengviau. Aš esu įsitikinęs, kad norint, jei mano įspūdis manęs neapgauna, Tai iš tiesų taip yra, kad valstybės narės labai skirtingai taiko šį reglamentą, tokiu būdu uh, Um, labai nevienodai traktuodamos skirtingas eksporto įmonės arba pačius gamintojus. Todėl būčiau dėkingas, kad komisija pakomentuotų, kaip komisija įsivaizduoja e, arba kokios informacijos ji turi. Ar yra sunkumų taikant šį reglamentą, ar šis reglamentas valstybėse narėse taikomas vienodai, ar esame tam tikrų nukrypimų, ar komisija pati galėtų tarti ir kritinių pastabų dėl reglamento taikymo. Ačiū, būčiau dėkingas už atsakymus. Taigi išklausykime komisijos, ponas Paulo Garsalt. Ačiū pirmininkė. Dėkoju Jums, dėkoju garbiems parlamentarams už tai, kad jie ėmėsi tokios garbingos užduoties šioje sudėtingoje srityje. Kaip teisingai pastebėjo pranešėjas, e, klausimas sudėtingas, nes kalbame apie e, skirimą ribą tarp saugumo ir priekybos aspektų. Uh, visiškai pritariu tam, ką e, sako pranešėjas apie e, bendros rinkos problemas. Iš tikrųjų, esame toje tarpinėje situacijoje, kai saugumo aspektai persipina su priekybos tikslais ir tai gali riboti e, bendros rinkos procesus kodėl atsirado tie kontrolės elementai, E, grindžiami saugumo sumetimais. Iki 1995 metų e, tokius sprendimus galėjo priimti pačios valstybės. 1994 e, metais teismas nusprendė, kad tai yra bendrosios prekybos politikos aspektai ir kad e, tokie sprendimai neišeina iš bendrosios e, komersinės politikos ribų ir dėl to buvo pradėtas renkti reglamentas, kurį e, čia ir turime. Taigi kalbame apie tą sąjungos dimensijos įtraukimą šiame procese kalbant apie Europos parlamento vaidmens stiprinimą, visiškai galiu pritarti e, tam ir šiuo klausimu diskusijų jau vyko, atidžiai klausomės to, ką jūs kalbate šiuo klausimu. kai dėl problemų susijusių su tuo, kad e, valstybės narės taiko šį reglamentą nevienodai. Taip, e, teisinga pastebėti, kad nacionalinių lygmenių nacionalinės licencijavimo institucijos atsakingos už reglamento taikymą, jos turi nuspręsti, ar suteikti leidimą ar ne. Kalbame apie e, sąrašus e, tų prekių, kurios yra licencijuotos, kurias tarptautiniai eksportuotojai gali įvežti. O kitus sąrašus tvirtina pačios valstybės narės. Ar e, eksportu, eksportui suteikti licenzijas ar ne. Apie tai jau kalbėta. Bet įmonės eksportuojančios į trečiasią šalis skundžiasi, puikiai žinodami, kad toje paskirtie šalyje jo produkcija negali pasiekti galutinio vartotojo, o jo konkurento produkcija gali. Aišku, Europos komisija ne tik tai teisė, kurios iniciatyvomis, bet ir kitaip, pavyzdžiui, renkdama gairias ar lankydamas įvairiose valstybėse narėse siekia užtikrinti vienodus darbo metodus. Tačiau Užduotis nėra lengva ir aišku, čia mes tą galime tikėtis jūsų pagalbos. Klausėte, ar šis pasiūlymas yra tinkamas ir jei taip, kodėl, kodėl reikia laikyti šio sąrašo, ne kitokio. Šis pasiūlymas iš esmės yra grindžiamas tuo, ką valstybės narės jau turi pagal nacionalinę eksporto licenzijavimo sistemą. Turime bendrą ES eksporto leidimą, tačiau atskirose valstybėse narise dar galioja ir nacionaliniai leidimai. Pavyzdžiui, A valstybės narės eksportuotojai gali laisvai į tam tikras šalis įvežti e, tos valstybės narės nacionalinėme sąraše esančias prekes, tačiau, pavyzdžiui, B valstybė narė įsisteigusios įmonės tuo sąrašu negali naudotis. Taigi, surinkę visus tuos nacionalinius patvirtintus sąrašus, mes sukūrėme bendrus vardiklius ir tai atspindėta šiame pasiūlyme. Na, o kai kurių valstybių saugumo grėsmės galbūt nėra tokios jau didelės kitoms. Pavyzdžiui, mažos vertės siuntos. E, daug kritikos susilaukė ši pasiūlymo dalis. E, dviejose valstybėse narėse, Junktinėje karalystėje ir Vokietijoje tai patenka į nacionalinius leidimų sąrašus ir mes manėme, kad jeigu taip yra, tai gali būti išplėsta visiems ES eksportuotojams. Mes manome, kad vertė nėra komponentas. Iš mūsų pasiūlymo matyti, kad tai nėra apsprendžiantis elementas kad galite matyti, kad tik tai leidimus turintys operatoriai pagal muitų kodeksą gali šią procedūrą naudotis. Pirmininkas, prašyčiau trumpiau, jeigu galite, nes laiko nelieka. Taip, taigi paskutinis klausimas dėl to, ar ES ir konkrečiai komisija tikisi patvirtinti šį naują pasiūlymą. Taip, dabar mes formuojame būsimąją prekybos politiką. Žinote, kad po vasaros atostogų bus pateiktas komisijos komunikatas, kol kas jo komentuoti negaliu. Komisija yra pasiūliusi šiam komitetui e, dirbti kartu prie šio pasiūlymo, kad jis būtų patvirtintas dėl to, kad iš tiesų einama pranešėjo paminėta kryptimi, siekiant spręsti bendrai rinką iškilančias problemas, siekiant didesnio suderinamumo. Taigi e, mes vėliau kreipsime Europos parlamentą su prašymu nuveikti dar daugiau šioje srityje. Dėkoju. Vielen, vielen Dank, Herr Präsident. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Nenoriu, kad diskusijos išsitęstų. Noriu atsiprašyti komisijos, galbūt neaiškiai įsireiškiau, tačiau mm, kalbėdamas su šešėlinės pranešėjas supratau, kad esama didelio nenoro dirbti nagrinėjant šį pakeistą reglamentą, jei nėra naujojo reglamento perspektyvos arba ta perspektyva yra labai toli. Taigi tokia yra situacija. Ir na, jūsų atsakymas mūsų, tiesą pasakius, netenkina. Mano kolegos e, Butikofer ir Gaspary taip pat e, linksi galvomis. Taigi, norėdamas padėti ponui pirmininkui laikytis darbo atverkės e, laiko, noriu pasakyti, kad visiškai pritariu kolegų mintims, ypač pavyzdžiui, kompiuterių klausimas, jei kompiuteriai bus integruoti į ginklų sistemas, tai vėlgi iškyla nauja tema. Manau, kad tas esminis klausimas taip ir liko komisijos neatsakytas ir aš norėčiau, kad komisija vis dėlto jį atsakytų. Commission, do you have any specific answer to this uh, question? Ar turite konkretų atsakymą? Na, jei uh, klausimas yra toks, ar siūlysime naują reglamentą per ateinančius 2-3 mėnesius, tai atsakymas neigiamas, nes kol kas situaciją analizuojame. Atsakingas už santykius su parlamentu, taigi pasakysiu, kad uh, pateiktas pirminis pasiūlymas dėl reglamento. Vyko diskusijos su parlamentu, parlamentas paprašė grįžti prie to pirminio pasiūlymo dėl to, kad taryboje vyko uh, darbai dėl pradėtų renkti teisės aktų. Uh, Taigi komisijos lygmenių buvo susitarimas su parlamentu ne generalinio priekybos direktorato, bet visos komisijos susitarimas su parlamentu, taigi visi, visi pareigojami tarsi prisimti. Dėkoju. Na, e, turime komisijos pasiūlymą, na, o pranešimo projektas bus nagrinėjamas rūpiučio 30-ąją po vasaros atostogų. O dabar pereikime prie devinto darbo atvarkės punkto. Tai bus naujos diskusijos e, dėl e, tam tikrų iš trečiųjų šalių importuojamų prekių kilmės šalies nuorodų. E, buvo nuspręsta, kad reikia antrą kartą pasikeisti nuomonėmis, kadangi kilo problemų dėl šio dosie. Nuo 2005 metų padaryta labai nedaug pažangos taryboje. Be kita ko, e, pastaroji e, komiteto delegacija į Italiją leido surinkti įvairių minčių ir dar kartą įsitikinti tokio reglamento patvirtinimo poreikiu. Taigi suteiksiu žodį komiteto vicepirmininkiai, poniai Kristijanai Muskardini, e, sėdinčiai prie manęs pristatyti šį klausimą. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Antrą kartą keičiamės nuomonėmis apie kilmės nuorodas ir aš manau, kad dabar jau galima aiškiau išdėstyti kai kuriuos visiems mums bendrus tikslus. Kaip žinome, Europos parlamentas prieš keletą mėnesių didžiąją balsų daugumą patvirtino galimybę priimti reglamentą dėl kilmės šalies nuorodų įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Komisija turėjo e, dar kartą pereiti prie 2005 reglamento pasiūlymo svarstymo. Taigi pasiūlymas yra, o mums tenka nustatyti tas reglamento dalis, kurias reikės šiek tiek pakeisti. Uh, kad būtų galima prisiderinti prie dabartinės politinės realybės. Reglamentas beje yra labai naujoviškas, atitinkantis piliečių ir vartotojų interesus. ES piliečiai ir vartotojai turi turėti teisę žinoti, iš kur atkeliauja tam tikros prekės. Tokią galimybę turi e, JAV, Kanados, Japonijos, Indijos gyventojai. Mes irgi ją turime užtikrinti, kad mūsų vartotojas galėtų pasirinkti. Taigi, norime daugiau informacijos, daugiau demokratijos. Ir e, būtų klaidinga uh, milijonus piliečių e, palikti tokius neinformuotus, nesuteikti jiems informacijos, kai kitos valstybės, netgi ekonominė prasme labiau atsilikusios, tokios kaip Kinija, tokią informaciją pateikia. Štai Kinijoje yra mažiau demokratijos nei JAV ar ES, tačiau informacijos vartotojai gauna daugiau. Manau, kad mes turime šią spragą užpildyti. Šiame parlamente buvo išsakyta daug retorikos E, daug kvietimų ginti mūsų vartotojus, tačiau dažnai tie žodžiai ir lieka tušti žodžiai. Mes turime pasiekti savo tikslą. Pranešimo projekte akcentuoju pagrindinės problemos dalis. Miniu Junktinės Amerikos valstijas, kurios nuo dar 1930 metų taiko prekių kilmės ženklinimo nuostatas. Taigi ir mes pasiūlytame reglamente numatome tokią galimybę, tačiau ten e, įvardyti tik tai kai kurie produktai. Tikimės, kad reglamentas galės būti patvirtintas tačiau jis turėtų būti pritaikytas susidariusiai padėčiai. Visos valstybės, visos jų vyriausybės turėtų suprasti, kad e, į e, platintojos įmonės turi savo reikalavimų, tačiau pirminis mūsų reikalavimas turėtų būti a, piliečių poreikių tenkinimas. Na, o priekybai turėtų būti sudarytos lygios sąlygos reglamentas įpareigoja ženklinti produktus, nurodant jų kilmę, jei jie atkeliauja į ES teritoriją. Taigi nesuprantu, kodėl kai kurios valstybės vis dar abejoja tokių reikalavimų reikalingumu. Mes norėtumėm pasiūlyti vieną pakeitimą reglamente sakoma, kad komisija turi siūlyti, kokius produktus įtraukti ar išmesti iš būsimojo reglamento. O mes esame įsitikinę, kad naujų prekių kategorijų įtraukimas ar senųjų išmetimas iš reglamento turėtų būti grindžiamas būtent šio parlamentinio komiteto nuomonę, nes atliekame ne tik techninį, bet ir politinį darbą. Ir įsigaliojus Lisabono sutarčiai, e, klausimas tampa dar labiau politinis. Ir aišku, parlamentas yra atsakingas už politinę pusę. Ketiname bendradarbiauti su komisija, kad išvengtume uh, konfliktų, tačiau parlamentas turėtų būti įtrauktas į šį procesą bendradarbiaujant su taryba ir komisija. Parlamentas turėtų padėti įtikinti tarybą šio reglamento reikalingumu. Galbūt pastaroji neturėjo pakankamai laiko klausimui įvertinti, tačiau mano pranešimas padėtų aiškiau suvokti e, reglamento privalumus. Gavote teksto projektą, taigi daugiau nepristatinėsiu, tik pasakysiu, kad esu pasiruošusi atsakyti jūsų klausimus, išklausysiu jūsų pastabų. Ypač daug laiko neturime, nes norime, kad darbai būtų atlikti iki rugsėjo. Ačiū. Dėkoju už pranešimo projekto pristatymą. Kaip suprantu, šis dokumentas dar nėra išverstas į kitas kalbas, jis yra parengtas tik italų kalba. Taigi pradėsime diskusijas ir suteiksiu žodį ponui Susta, socialdemokratų frakcijos vardu. Dėkoju pirmininkė, dėkoju Kristijaną. Atsiprašau, ponė pirmininkė, kad Dar kartą paprašiau žodžio, tačiau pamiršau vieną dalyką. Turiu pasakyti, kad pranešimo projektas yra parengtas tik anglų kalba. Ir mes esame padarę neoficialų vertimą. Komitetas neseniai prieėmė naujų darbuotojų, taigi aš norėčiau, kad būtų užtikrintas kaip galima ankstyvesnis vertimas, kad būtų galima tinkamai dirbti komitete. Leiskite priminti, kad prieš maždaug mėnesį aš norėjau sužinoti, kokia yra situacija tose šalise, kuriuose reglamentas yra taikomas, tačiau informacijos negavau. Ir turiu pasakyti, kad nuveiktas darbas buvo atliktas be komiteto darbuotojų pagalbos. Taigi, ponė pirmininkė, norėčiau uh, pasakyti, kad tokia problema egzistuoja, kai taikomas bendras sprendimo prieimimo procedūra, mes negalime dirbti be lingvistų ir techninę pagalbą teikiančių darbuotojų pagalbos. Dabar pono Susta. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai, nes šis klausimas jau buvo diskutuotas. Norėčiau priminti, kad iš principo mes pritarėme šiam dokumentui. Parlamentas yra priėmęs rezoliuciją ir deklaraciją šiuo klausimu. Ir aš manyčiau, kad tokiu būdu yra taikomas bendrijos metodas. Žiūrint iš institucinės perspektyvos, mes turėtume į dokumentą įtraukti papildymus, kuriuos siūlo ponia Muskardinį komisija yra pateikusi pasiūlymą prieš penkerius metus, kurį žinoma reikia atnaujinti. Kitas dalykas būtų labai naudinga, jeigu mes galėtume susitarti tarp ES institucijų ir tarybos dėl šio klausimo. Aš žinau, kad taryboje iškyla įvairių nacionalinių interesų klausimų, kurie yra skirtingai aiškinami skirtingų valstybių narių. Tačiau jeigu mes šiame sektoriuje taikytume panašias nuostatas, kokias taikome maisto pramonės sektoriuje, tokiu būdu padėtume tiek gamybos sektoriui, tiek ir vartotojams. Maisto gamybos sektorėje daug dėmesio skiriame maisto kokybei, kilmei, taip pat mytybinėms reikalavimams Taip pat keliami reikalavimai tekstilės gaminiams, juvelyriniams dirbiniams, kilimams. Bet ar mes svarsydami tokius klausimus pagalvojame apie sveikatos standartus, apie aplinkosaugos standartus? Gamintojai gaminantis lėktuvus įvairia kita technika taip pat yra svarbus. Mes turime pagalvoti ir apie drabužių gamybą, apie drabužiams dažyti naudojamus dažus. Turime pagalvoti apie tokių dažų kokybę. Turime galvoti apie pramonės prekes gaminančius gamintojus. Taigi turime pagalvoti apie tokių pramonės sektorių atskirimą. Ir parlamentas parodė, kad būtent toks požiūris turi būti taikomas svarstant šį reglamentą ir būtų pravartu parodyti politinį spaudimą nacionalinėms vyriausybėms, kad jos su, pasiektų sutarimą taryboje, nes taryboje būtent ir išlieka pagrindinė problema. Um, Robert Sturdy. Robert Sturdy, prašom. Ačiū. Aš e, sutinku su viskuo, ką sakė ponia Moskardinė. Aš sveikinu jos e, anglų kalbą, kuri yra tikrai e, labai gera. Pone Susta, norėčiau pasakyti vieną dalyką. Prieš šešerius mėnesius įsigijau kostiumą, maniau, kad jis buvo pagamintas Italijoje, tačiau realiai buvo pagamintas Hongkonge. E Taigi, nors kokybė buvo pakankamai gera, problemų kėlė būtent prekės kilmės šalies ženklinimas. Aplinkosaugos komitetas visiškai neseniai patvirtino maisto ženklinimo teisės aktą dėl kilmės šalies ženklinimo ir taip toliau. Aš iš tiesų buvau už tokį teisės aktą. Ir aš manau, kad e, mūsų komitetas turi puikią galimybę žengti dar vieną žingsnį. Turime vieną teisės aktą, dabar ženkime toliau ir paraginkime komisiją imtis veiksmų. E, būna atveju, kai produktas yra įvežamas į ES ir užbaigiamas arba išbaigiamas ES. Tai praeitįje labai dažnai būdavo tuo prisidengiama, nurodant kilmės šalies ženklą. Taigi turime atsižvelgti, kur buvo pagaminta produkto didžioji dalis. Ir visiškai akivaizdu, kad tai nėra vien tik tai prekybos ir prekybos kliūčių klausimas. Čia turėtume pažymėti ir vartotojų teisų klausimą. Tai yra puikus pranešimas ir skatinčiau mus visus judėti į priekį. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovams, prašom. Dėkoju. Neturiu daug dar ko pridurti prie to, kas jau buvo pasakyta. Mes sutinkame su paskutinė išsakyta mintimi. Šis reglamentas siekia suteikti vartotojams daugiau informacijos, kad jie galėtų tinkamai pasirinkti įsigijamas prekes. Žinoma, taryboje ir komisijoje girdime prieštaraujančių balsų Mes bandėme parengti reglamento projektą, kuris nustatytų tinkamą pusiausvirą tarp tų, kurie siekia įvesti prekių kilmės šalies ženklinimą ir tų, kurie sako, kad priekybos pramoniai tai reikš papildomų išlaidų. kai dėl skirtingos procedūros pasirenkant produktus nurodytus priede. Mūsų pasiūlymas buvo taikyti komitologijos procedūrą, kuri būtų atspindėjusi Europos parlamento nuomonę. Demokratiškesnė procedūra, visiškai įtraukiant Europos parlamentą, gali reikšti ilgesnį laiką patvirtinant bet kokius priedo pakeitimus. Tačiau žinoma, tai priklauso ir nuo Europos parlamento. Jūs patys nuspręsite, ar ta procedūra, kuri išsitęs, nebus per ilga. Tai bus jūsų pasirinkimas. Taigi dėkoju ir galiausiai noriu pasakyti, kad komisija yra labai dėkinga už bendradarbiavimą ir paramą, kurios susilaukėme iš Europos parlamento, tobulindami šį teisės aktą. Ir, ponia Susta, aš tikiuosi, kad tokia teigiama atmosfera persikels ir į tarybą, kur diskusijos nebuvo tokios pritariamos ir vienodos ir panašios į E, parlamente ir komisijoje vykusias. Dabar žodis e, poniai Muskardinė. Aš norėčiau padėkoti kolegoms ir komisijai už išsakytos e, pastebėjimus. Manau, kad didžiaja dalimi mes sutarėme ir galėsime nustatyti pateikimų pasiūlymo terminą iki Liepos mėnesio balsuosime rugsėjį komitete ir plenarnėje sesijoje turėtume balsuoti spalio mėnesį. Jeigu kolegos turi pastebėjimų, komentarų arba pakeitimų žodžių, paprašyčiau jūs kreiptis į mane, man bus labai malonu su jumis bendradarbiauti. Norėčiau padėkoti ponui Rinaldi ir ponui Susta, kurie kartu su manimi dirbo ties šiuo klausimu, atspindėdami visų politinių frakcijų nuomonės. Aš manau, kad mūsų komitete yra susidariusi vieninga nuomonė, pozicija. Mes siekiame demokratijos vartotojų ir piliečių teisų apsaugos